šios nors posėdžio protokole ir bus perduota adresatams. Aš pasirašiau penkis teisės aktus, kurie buvo patvirtinti pagal įprastą teisėkros procedūrą. Teisės akt pavadinimai bus paskelbti su šio posėdžio.